Okay, could you take your seats, please? Take your seats. Prašyčiau susėsti. If you, if you take your seats and if you would put... Gal galėtų visi parlamentarai susėsti ir įkišti balsavimo kortelės į aparatą. Norim patikrinti, ar technika veikia. Tikiuosi, kad visi atsinešėt korteles. I'm, I'm, I'm, I'm checking the votes before we do it. Tikrinu, ar veikia balsavimo aparatai ir noriu pažiūrėti, kad užtenka žmonių salėje. Taigi, bandomasis balsavimas. Jeigu visi džiaugiatės gyvenimu, balsuokit už. Jeigu ne, galit balsuoti prieš. Atrodo, kad visi džiaugiasi.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

Taigi, kai pradėsim iš tiesų balsuoti, aš neleisiu to vieno papildomą balsą turėti. Pirmiausia, ar galim patvirtinti darbo tvarkę? Udo noriu pasakyti. Pone pirmininkė. Tai, ką mes čia matome šitam sąraše, tai yra labai svarbu visai ES, ypač eurozonai. Ir tai yra pirma, pirmoji pirmasis tikrai e, ekonomikos strategijos pranešimas, kuris bus svarbus visam parlamentui. Todėl aš savo frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad mes norėtume padėkoti visiems pranešėjams ir visiems šešėliniams pranešėjams, kurie investavo į, į šios dokumentus daug savo e, darbo valandų. Tačiau kol kas mes dar nepasiekėme tokios situacijos, kad parlamentas ir šis komitetas balsuotų vienbalsiai. Dėja, mes nelaimėsime ne, ne balsų daugumos tai strateginiai pozicijai, kuri būtų svarbi derantis su taryba. Norėčiau padėkoti už visą tai, kas vyko paskutinę valandą. Norėčiau padėkoti tiem kolegom, kurie buvo įtraukti į tuos veiksmus, ypač kolegiai Vortman Kol. Mes bandėme prieiti prie vieningos nuomonės, tačiau nors ir mūsų frakcijai atrodė, kad mes galėtume išaukti iš krizės ir stabilumo e, paktą paversti stabilumo ir augimo paktu e, ir taip pat paversti ES 2020 E, tikslus privalomais e, mes kol kas dėje negalėjome pasiekti kompromiso ir manau, kad būtų verta skirti daugiau laiko, kad galėtume vis tik rasti tą kompromisą. Norėčiau paprašyti atidėti balsavimus, kad parlamentas galėtų kalbėti vienu balsu, kai artimiausiomis savaitėmis reiks dėrybose atstovauti parlamentą. Ir man iš tiesų būtų labai gaila, kad mes susilpintume parlamentą neturėdami vieningos pozicijos. Paul, oh, you've asked for the floor. Jean-Paul. Neįsijungęs kalbėtojas mikrofono. Madame le Président. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš išklausiau pono Bulmano prašymo ir norėčiau pasakyti, kad e, mūsų frakcija pasisako už tai, kad balsuotume šiandien. Kodėl? E, todėl kad taryba šio, dėl šio dosiejų labai daug padirbėjo ir pasiekė pusiausvirą. Parlamentui dabar priderėtų veikti kuo greičiau, žinant, kad mūsų piliečiai turi suprasti, kokį vaidmenį mes čia atliekame ir kokie uždaviniai mūsų laukia. Aš e, nenoriu, kad mes visuomet e, stengtumės demonstruoti skirtingas nuomonės, ieškodami kompromiso ir klausimais, kuriuos būtų galima išspręsti greitai, mes turėtume dirbti greitai, kad padėtis ES pagerėtų. Aš manau, kad Europos parlamentui reikia netidėliojant suderinti savo nuomonę su taryba ir mes turime rasti įmanomų būdų e, ateityje užtikrinti geresnį ekonominę padėtį ir parengtume reikalingas priemonės mūsų ekonomikai geriau valdyti ir užtikrinti geresnį ekonomikos augimą. Ačiū. Any... Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti tuo klausimu? Tada, atsižvelgiant į aplinkybės, balsuosime e, komitete dėl šio klausimo. Ir aš rekomenduoju, kad mes balsuotume. Taigi. Balsuojame dėl to, ar Udo pasiūlymą reikia priimti, kad būtų atidėtas balsavimas. Jeigu balsuosite už, vadinasi, kad bus atidėtas balsavimas. Jeigu balsuosite prieš, reiškia balsuosime šiandien. Balsuokime. Uh, right, EPP e e turi vienu balsu per daug ir socialdemokratai turi vienu balsu per daug. Aš manau, kad jūs patys galite išsiaiškinti, kas čia kaltas. Right, Have we got a vote? Right. Has everybody voted? Ar jau visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. Vadinasi, balsuojame. 17 už, 28 prieš. Taigi, darbo tvarkė patvirtinta. Aš turiu pirmininkės pranešimą. Pabaigtos dėrybos su taryba dėl e, euro grinųjų pinigų vežimo per sienas reglamentavimo. Sofira Konė pranešimas ir pagal darbo tvarkos taisyklių 73 nuostatą norėčiau Jūs informuoti, kad dėrybas e, raštu sėkmingai baigėme ir buvo pasiektas kompromisas su taryba. Sprend... Tekstas bus priimamas e, koreper gegužės ketvirtą dieną, nebent mūsų komiteto frakcijos pasiūlytų siekti kito kompromiso ir tada pranešimo projektas būtų pateiktas plenariniam posėdžiui birželio mėnesį. Jeigu niekas neprieštarauja, aš siūlau, kad birželio mėnesį būtų pasiektas susirimas dėl per pirmąjį svarstymą. Dabar vėlgi grįžtame prie mūsų darbo tvarkės esmės, šiandienai numatytos darbo tvarkės turinio. Ir kad neliktų dviejonių, Udo dar nori pasisakyti. Kalbėtojas kalba be mikrofono. Uh, Kadangi balsavimo rezultatai yra labai jautrus, galbūt galėtume dar kartą padaryti balsavimo testą, nes atrodo, kad mūsų yra tiek, kiek reiktų balsavimui, tačiau norėčiau, kad neliktų netikrumo ir padarykime dar vieną testą, kad patikrintume, ar balsuoja tikrai tas skaičius balsavimo teisę turinčių frakcijų narių. Mielai galiu dar kartą leisti visiems išbandyti balsavimo aparatus ir jeigu paaiškės, kad vienu balsu yra visuomet per daug, tai bus aišku, kuri frakcija tai daro ir aš jums galėsiu pasakyti, jeigu kas nors e, naudosis papildomomis kortelėmis. Bet aš dabar siūlau išbandyti dar kartą techniką. 50 kortelių yra įdėta į aparatus. Vadinasi, yra dviem kortelėmis per daug. EPP e frakcija turi dviem kortelėmis per daug, dviem balsais per daug. Vis tik e, padėtis nepasikeitė. Dabar liko 48, 47 kortelės aparatuose. Trys žmonės nebalsuoja apskritai, nes nepaspaudė mygtukų. Turbūt sąmoningai tai yra daroma. Šiuo metu yra įdėtos trys kortelės, tačiau e, parlamentarai nepaspaudžia reikalingų mygtukų, vadinasi, nebalsuoja. visai nesvarbu, nes reikalavimų neviršijame. Tiesiog kažkas reiškia, kad, tiesiog reiškia, kad kažkas nebalsuoja. Baigiame dabar tą bandomąjį balsavimą. Ir dabar papasakosiu, kaip mes dirbame. Balsuojame dėl pranešimų tą tvarką E, kokie jie buvo aptarti mūsų posėdžiuose. Pirmiausia, Wortman Kohl, po to Fejo, po to Ferreira, po to uh, e, Gular ir Haglund bei uh, Ford. Pirmiausia, balsuojame dėl Wortman Kohl pranešimo, kaip įprasta. Balsuosime, ar nereikia atmesti viso dalyko, viso dokumento Taip pat balsuosime dėl juridinio pagrindo. Ir tik tada pereisime prie politinių dalykų, kuriuos komitetas apsvarstė. Pirmiausia, balsuojame dėl to, kad būtų atmesti 66 ir 67 pakeitimai, kurie yra identiški. Balsuojame elektroniškai. Everybody voted. Ar jau visi balsavo? Baigiame balsuoti. Dabar staiga socialdemokratai turi vienu balsu per daug. šį balsavimą tenka atmesti ir pradėti iš naujo, nes S ir D frakcija turi vienu balsu per daug. Iš naujo balsuojam. Dar e, balsavimo sistema jungta, galite balsuoti. Right, okay. Okay, votes closed. Puiku, balsuoti baigiame. E, pasiūlymas atmestas. 42 e, prieš, 4 už. Periname prie juridinio pagrindo. 68 pakeitimas, 1 ir 69 pakeitimai. Balsuojame. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 18 už, 28 prieš. Toliau 70 pakeitimas. Balsuokime. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta 14. 40 prieš 6 už. Kompromisinis pakeitimas A. Balsuosime dėl jo atskiromis dalimis, dviem dalimis. Pirmoji dalis. E, balsuojame. Ar jau visi balsavote? Baigiame. 45 už, vienas prieš. Antra dalis. Balsuokime. Everybody's voted, votes. Ar jau visi balsavo? Baigiame balsuoti. 28 už, 18 prieš. Dabar periname prie B kompromisinės dalies. E, čia tik vienas balsavimas, kas už. Balsuojame kortelėmis. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. 46 už. Toliau C kompromisinis pakeitimas, kuriam pateiktas pakeitimas žodžiu. Socialdemokratai siūlo pakeisti žodį procedūrinis tarp institucinių e, ketvirtoje pastraipoje. Jei su tuo sutinkame, balsuojame. Ar jau visi balsavo? Balsavimas baigtas, 41 už, 5 prieš. Periname prie D kompromisinės dalies. Dvi dalys. Balsuojame dėl pirmos Ar jau visi balsavo? Baigėme balsuoti. 27 už, 19 prieš. Antroji dalis balsuojame. Ar jau visi balsavote? Baigėme balsuoti. 30 už, 16 prieš. Toliau kompromisinis pakeitimas E. Viena dalis. Balsuojame. Ar jau visi balsavo? Baigiame balsuoti. 27 už, 19 prieš. F kompromisinis pakeitimas – dvi dalys. Pirmoji dalis. Ar jau visi balsavo? that, that's 30 in favour and 16 against. Šešiolika už, trisdešimt prieš. Šiek tiek pramogų mums. Balsavome dėl pirmosios dalies e, 30 už, 16 prieš. Antra dalis E, kompromiso F. Pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavo? Baigiame. 30 už, 16 prieš. Periname prie G kompromisinės dalies. Dvi dalys. Pirma dalis. Balsuojame. Ar jau visi balsavo? Baigiame balsuoti. 45 už, vienas prieš. Antra dalis. Balsuojame. Visi balsavote? Baigėme balsuoti. 30 už, 16 prieš. H konstatuojamoji dalis, dvi dalis. Pirma dalis, balsuokime. Ar jau visi balsavo? Baigiame balsuoti. 30 už, 16 prieš. Antra dalis. Balsuojame. Dviem, du dar žmonės turi balsuoti. Baigiame balsuoti. 29 už, 15 prieš. I konstatuojam kompromisinis pakeitimas. I kompromisinis, pakei, e, kompromisinis pakeitimas, pirma dalis, balsuojame. Ar jų visi balsavote? Baigiame balsuoti. 39 už, 7 prieš. Balsuojame dėl antrosios dalies. Baigiame balsuoti. 27 už, 19 prieš. Toliau. J. Kompromisinis pakeitimas. Viena, vienas balsavimas. Balsuojame. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. 28 už, 18 prieš. Dabar periname prie K kompromisinio pakeitimo. K kompromisinis pakeitimas viena dalis balsuojame. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. 28 už, 18 prieš. Kompromisinis pakeitimas L. Pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. 41 už, 2 prieš. M kompromisinis pakeitimas dvi dalys. Pirma dalis. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. 43 už, 3 prieš. Antra dalis. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 30 už, 16 prieš. Dabar pereiname prie N kompromiso, kuris susideda iš dviejų dalių. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Ar jau visi balsavote? 33 už, 3 prieš. Pradedame balsuoti dėl antrosios dalies. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. 31 už, 15 prieš. Toliau O konstatuojamoji dalis. Viskas surašyta į vieną dalį. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 39 už, 7 prieš. Toliau P kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 30 už 15 prieš. Toliau. 383 pakeitimas. Jeigu tik pavyks man jį rasti, pasirodo mano pačios pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Jūs tiesiog nedrasus, dėl to turbūt sunku. Nepriimtas. Jūs pasigailėsit. Q kompromisinis pakeitimas. Pirmoji dalis. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 36 už, 5 prieš, 5 susilaikė. Antra dalis. Ar visi balsavote? 27 už, 12 prieš, 7 susilaikė. Toliau R kompromisinis pakeitimas. Viena dalis. Balsuojame. Ar jau visi balsavo? Baigiame balsuoti. 13 už. 30 už, 14 prieš, 2 susilaikė. Toliau 438 pakeitimas. Balsuojame dėl 438 pakeitimo. 438. 438. Ar jau visi radote? Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 16 už, 28 prieš. Vienas susilaikė. Vis tik, Filipai, tu daugiau rėmėjų surinkai. 439 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 37 už, 8 prieš, 1 susilaikė. Viki, sveikinu. S kompromisinis pakeitimas, dvi dalys. Pirma dalis. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. 41 už, 4 prieš. Antra dalis. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 26 už, 19 prieš. Toliau T. Kompromisinis pakeitimas, viena dalis. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 26 už, 18 prieš. Vienas susilaikė. U. Kompromisinis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigėme balsuoti. 27 už, 19 prieš. Kompromisas V. Viena dalis. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. 44 už, 2 prieš. Dvigubas V pakeitimas, e, kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 31 už, 15 prieš. Kompromisinis pakeitimas X. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. 41 už, 3 prieš. Toliau. Tu dar susilaikė, parlamentarai. Kompromisas Y raidė pažymėtas. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 27 už, 19 prieš. Z kompromisas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 29 už, 14 prieš. 3 susilaikė. AA kompromisinis pakeitimas. Viena dalis. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 42 už, 2 prieš, 2 susilaikė. Toliau. 549 pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 31 už, 14 prieš. Šį kartą geriau pasirodžiau, jau iškart smagiau. Gal netaip jau ir blogai galiausiai dirbėjau. E, dėl Keletos pakeitimų balsuosim kartu nuo 550 iki 553, nes visi šie pakeitimai teikiami balsavimui vienu metu. Ir balsuojame dėl tų keturių pakeitimų kartu. Ar visi balsavote? Dar du liko nebalsavę. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. 4 už, 42 prieš. Toliau AB kompromisinis pakeitimas, viena dalis balsuojame. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti, 43 už, vienas prieš, du susilaikė. Toliau pereiname prie AC kompromisinio pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Tiems dviem vėluojantiems paskutinę minutę suteikiu. 41 už, 1 prieš, 2 susilaikė. 555 pakeitimas. 555. Dar vienas atsirado parlamentaras sąraše. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 18 už, 28 prieš. Atsiprašau, Silvijai, bet nepavyko. AD kompromisinis pakeitimas dvi dalys. Pirma dalis. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 43 už, vienas prieš, du susilaikė. Antra dalis. Ar jau visi balsavote? Baigiam balsuoti. 31 už, 3 prieš, 12 susilaikė. Toliau. 558 pakeitimas. Balsuokime. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. 14 už, 32 prieš. Niekas nesusilaikė. Toliau. 559. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti irgi atmestas. 16 už, 28 prieš, 2 susilaikė. E, konstatuojam citatose 71, 72, 73. Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. 27 už, 17 prieš 2 susilaikė. AE kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 30 už, 14 prieš, 2 susilaikė. Toliau. AF kompromisinis pakeitimas. B ir radedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. 29 už, 17 prieš. Pakeitėme balsą. Kažkas pakeitė balsą. 30 už, 16 prieš. E, paaiškėjo, kad mūsų vicepirmininkas neteisingą mygtuką paspaudė. Toliau AG kompromisinis pakeitimas. Balsuojame vienu kartu. Balsuokime. Ar jau visi balsavote? Baigiam balsuoti. 43 už, 3 prieš. Toliau. AH kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 43 už, 1 prieš, 2 susilaikė. Toliau. AI kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 31 už, 15 prieš AJ kompromisinis pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 31 už, 13 prieš, 2 susilaikė. 134 pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 28 už, 17 prieš, 1 susilaikė. Toliau. AK Kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 27 už, 17 prieš, 1 susilaikė. Kompromisinis pakeitimas AL. Baigiam, pradame balsuoti. Paskutinė galimybė balsuoti. Baigiame. 41 už, 2 prieš, 2 susilaikė. Kompromisinis pakeitimas AM. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 31 už, 15 prieš. Toliau. AN kompromisinis pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 31 už, 13 prieš, 2 susilaikė. Balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. 27 už, 7, 18 prieš, 1 susilaikė. Ir balsuojame dėl viso teisėkuros, viso teisėkuros rezoliucijos projekto. Baigiame balsuoti. 27 už, 18 prieš, 1 susilaikė. Labai ačiū. Taigi, sveikinu Corin Wortman Cole. Labai ačiū ir dėkoju visiems kolegoms, kurie man taip tvirtai e, leidžia žengti į dėrybas su taryba. Dėl šio pasiūlymo e, mes turėtume pasiekti tvirtą pinigų sąjungą ir ekonominę sąjungą. Man labai gaila, kad socialistai ir žalieji nenori apsimti atsakomybės už tvarę biudžeto politiką. Every, every rapporteur gets their go. Um, we... Kiekvienas pranešėjas turės galimybę pasisakyti dabar. E, Diogo Feo pranešimas. Dar šeši mūsų laukia. Visų pirma, išspręsime procedūrinius klausimus. Nuo 51 iki 52 Pakeitimai atmesti. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Keturi už 41 prieš atkrenta. Toliau balsuojame dėl juridinio pagrindo. Prašom balsuoti. 52 pakeitimas. Visi balsavote. Balsuoti baigiame. 3 už 43 prieš. Vicepirmininkė, jums prašiau pasisekė nei atmetimo atveju. Platformai kažkaip netaip sekasi šiandien. A kompromisnis pakeitimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 44 už 2 prieš. Šimtas šešiasdešimt penktas pakeitimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme 28 už 17, prieš vieną susilaikė. 24 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. 33 už 12 prieš vieną susilaikė. Kiti atkrenta iki 26. 26 pakeitimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 43 už 2 prieš 1 susilaikė. Tada 169 pakeitimas. Prašom balsuoti. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 4 už 41 prieš 1 susilaikė. Atmesta, tai tada periname prie 170 pakeitimo, prašom balsuoti. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 15 už 30 prieš, vienas susilaikė. Tai irgi atkrenta. 171 pakeitimas. Visi balsavote, balsuoti baigėme. 28 už 16 prieš 2 susilaikė. Priimta. B kompromisas. Prašom balsuoti. Visi balsavote, balsuoti baigėme. 28 už 17 prieš 1 susilaikė. Dabar 187 pakeitimas. Visi balsavote. Paskutinė galimybė balsuoti baigiame. 16 už 29 prieš atkrenta. C kompromisas dviem dalimis. Pirmoji dalis. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 43 už 3 prieš. Ir antroji dalis. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 28 už, 18 prieš. Du šimtai pirmas pakeitimas su žodiniu pranešėjo pakeitimu. Prašom balsuoti. Visi balsavote, balsuoti baigėme. 28 už 15 prieš 3 susilaikė. 202 ir 203 pakeitimai. Prašom balsuoti. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 14 už 31 prieš 1 susilaikė. Atmesta. 204 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 17 už 28 prieš. Atkrenta 205 pakeitimas. Balsuoti baigiame. 13 už, 31 prieš, 1 susilaikė, taigi atkrenta 205. 206 pakeitimas. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 31 už 13 prieš 2 susilaikė. 207 pakeitimas, prašom balsuoti. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 16 už 29 prieš atkrenta. D kompromisas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. 25 už 17 prieš 4 susilaikė. 212 pakeitimas, prašom balsuoti. Visi balsavote, balsuoti baigėme. 28 už 16 prieš 2 susilaikė. E kompromisinis pakeitimas. Visi balsavote, balsuoti baigėme. 42 už 3 prieš 1 susilaikė. Priimta F kompromisas. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 27 už 17 prieš 2 susilaikė. Du šimtai dvidešimt penktas pakeitimas. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 31 už 13 prieš 1 susilaikė. 31. Pirmoji dalis ir 224 pakeitimai identiški. Balsuoti baigėme, baigėme. 43 už, 2 susilaikė, balsavo prieš nebuvo. 227 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 29 už, 15 prieš, 2 susilaikė. Aš tik sakiau, kad pakeitimai yra identiški, sako pirmininkė, taip, bet viskas gerai, vis tik geriau reikėjo pasitikrinti. 228 pakeitimas. Visi balsavote, balsuoti baigėme. 44 už, vienas prieš, vienas susilaikė. 229 pakeitimas. Balsuoti baigėme, baigėme. 43 už, vienas susilaikė, vienas prieš. 32 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. 28 už 17 prieš vieną susilaikė. 230 atkrito. G kompromisas dviem dalimis. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. 39 už 5 prieš 2 susilaikė. Antroji dalis balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 29 už 15 prieš 2 susilaikė. H kompromisas su žodiniu pakeitimu. Edvard Siklūna žodinis pakeitimas. Tik tai dėl jūsų, taip, būtent tik dėl jūsų žodinio pakeitimo balsuoti baigėme. 17 už 26 prieš 2 susilaikė. Dėl žodinio pakeitimo, kuris atmestas tokiu būdu, tad turime kompromisą be žodinio pakeitimo. Vienu per daug EPP balsų. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 40 už 6 prieš dėl H kompromiso bazinio teksto. Į kompromisas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 44 už, vienas prieš, vienas susilaikė. J. Kompromisas dviem dalimis. Dėl pirmosios dalies prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 42 už 3 prieš. Dabar dėl antrosios dalies prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 28 už 18 prieš. 251 pakeitimas. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 41 už 2 prieš 2 susilaikė. 37 atkrinta. K kompromisas. Balsuoti baigiame. 30 už 16 prieš. 38 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 43 už, prieš nėra, 2 susilaikė. L kompromisas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 40 už, 3 prieš, vienas susilaikė. M kompromisas su Edward Ciklūna žodiniu pakeitimu. Ar balsuosime dėl šio žodinio pakeitimo? Norite balsuoti dėl žodinio pakeitimo atskirai. Gerai. Taip, tik taip ir galime padaryti, jeigu nesutinkama su tuo. Prašom, ar visi balsavote dėl žodinio pakeitimo? Balsuoti baigiame. 17 už 26 prieš 2 susilaikė. Taigi žodinis pakeitimas neįtraukiamas ir balsuojame dėl M kompromiso. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. 38 už 7 prieš. N kompromisas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. 43 už, vienas prieš, vienas susilaikė. O kompromisas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 39 už 6 prieš susilaikiusių nebuvo. P kompromisas. Prašom balsuoti dėl P kompromiso. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. 41 už 4 prieš susilaikiusių nebuvo. 272 ir 273 pakeitimai, kurie yra identiški, prašom balsuoti. Ir visi balsavote, balsuoti baigėme. 14 už 30 prieš vieną susilaikė atmesta. Pranešėjo 45 pakeitimas. Ar visi balsavote? Dar dviejų balsų laukiame. Balsuoti baigiame. 25 už 17 prieš 2 susilaikė. 17. Employment pakeitimas suderinamas. Parašyta, kad jis suderinamas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. 17 už 26 prieš 2 susilaikė. Atmesta Q kompromisas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. 44 už vienas prieš vieną susilaikė. 276 pakeitimas, prašom balsuoti. Visi balsavote, balsuoti baigėme. 43 už 2 prieš 1 susilaikė. Priimta. 277 ir 278 pakeitimai identiški. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. 14 už 31 prieš 1 susilaikė atmesta. Employment 19. Ar visi balsavote, balsuoti baigėme. 43 už, prieš nėra, 2 susilaikė, 279 pakeitimas. Visi balsavote, balsuoti baigėme. 2 už 43 prieš, vienas susilaikė, atmesta. 20 employment. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 43 už vienas prieš du susilaikė. R kompromisas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. 32 už 12 prieš 283 ir 284 pakeitimai prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. 14 už, 31 prieš, 1 susilaikė atmesta. 285. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. 17 už 28 prieš, vienas susilaikė. Atmesta. S kompromisas. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. 44 už vienas prieš, vienas susilaikė. Tai kompromisas. Atsiprašau, sako pirmininkė, dalimis. Pirmoji dalis T kompromiso. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 42 už, 3 prieš. Ir dabar balsuosime dėl tų žodžių. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 30 už 15 prieš nebuvo susilaikysiu. 292 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 14 už 31 prieš 1 susilaikė. Atmesta. 293 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 17 už 28 prieš 1 susilaikė. Taip pat atmesta. 294. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 2 už 43 prieš vieną susilaikė. 300 pakeitimas. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Nėra nei vieno už, 43 prieš 3 susilaikė. Mm, panašu, kad kažkas balsavo prieš save. 295 pakeitimas. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 2 už 43 prieš, vienas susilaikė. 296 pakeitimas. Visi balsavote, balsuoti baigėme. 15 už 30 prieš vieną susilaikė atkrenta 298. Visi balsavote, balsuoti baigėme. 38 už 7 prieš 1 susilaikė. Priimta 299 tokiu būdu atkrenta. 297 pasitaiso pirmininkė atkrenta, 299 yra suderinamas, taigi dėl jo ir balsuojame dabar. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. 17 už 28 prieš, vienas susilaikė atmesta. U kompromisas dviem dalimis, pirmoji dalis – Visi balsavote balsuoti. Baigėme. 42 už 4 prieš. Dabar dėl antrosios dalies prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. 38 už 8 prieš susilaikiusių nebuvo. 50 pakeitimas, prašom balsuoti. Visi balsavote, balsuoti baigėme. 44 už, prieš nėra, 2 susilaikė. 310 suderinamas, taigi turime balsuoti. Baigėme balsuoti. 42 už, 2 prieš, 1 susilaikė. Priimta. B kompromisas. V kompromisas. Ar visi balsavote? Balsuoti. Baigėme. 43 už, 2 prieš, 1 susilaikė. dviguba V kompromisas. Balsuoti baigiame. 43 už 2 susilaikė, 2 prieš 1 susilaikė. Antras employment pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 16 už, 27 prieš, 2 susilaikė, atkrenta. 63 pakeitimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. 43 už vienas prieš. Vienas susilaikė priimta. 64.

2 prieš 1 susilaikė. 69 pakeitimas. Balsuoti baigiame. 27 už 14 prieš 4 susilaikė. X kompromisas Prašom balsuoti. Balsuoti baigėme 42 už 1 prieš 1 susilaikė. Dabar periname prie 74 pakeitimo. Balsuoti baigėme. 2 už 43 prieš 1 susilaikė. 75 pakeitimas. Visi balsavote, balsuoti baigėme. 7 už 38 prieš susilaikiusių nebuvo atmesta 76. Balsuoti baigiame. 3 už 39 prieš, 3 susilaikė atmesta. Y kompromisas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. 31 už 15 prieš susilaikiusių nebuvo. Trečias pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. 29 už 16 prieš vieną susilaikė. Taigi 85 atkrito. Z kompromisas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. 43 už 2 prieš 1 susilaikė. 87 pakeitimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote balsuoti baigėme? 40 už, 5 prieš, 1 susilaikė. Ačiū. AA kompromisas. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. 42 už 2 prieš 2 susilaikė. AB kompromisas. Visi balsavote, balsuoti baigėme. 45 už vienas prieš susilaikysiu nebuvo. 80 pakeitimas prašom balsuoti. Visi balsavote. Mes atibaigėme 29 už 14 prieš 2 susilaikė. 99 atkrito AC kompromisas. Ar visi balsavote? Spauskite klavišus puiku, 42 už 3 prieš susilaikiusių nebuvo, 8 pakeitimas. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 45 už, prieš nėra, vienas susilaikė. 102 atkrinta, AD kompromisas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 43 už 2 prieš, vienas susilaikė. AE kompromisas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 43 už 2 prieš. AF kompromisas. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 30 už 14 prieš vieną susilaikė. 105 pakeitimas. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 43 už vienas prieš vieną susilaikė. 106 iki 110. Gal galime balsuoti dėl viso bloko? Ne, ECR nesutinka. 106. Prašom balsuoti. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 40 už, 4 prieš, 1 susilaikė o dabar jau galime iki 110, dėl, nuo 107 iki 110 dėl viso bloko galime balsuoti. Visi balsavote, balsų tai baigėme. 35 už 9 prieš 1 susilaikė dėl visų šių pakeitimų iki 110. 111 pakeitimas. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 3 už 42 prieš 1 susilaikė. 112 pakeitimas. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 28 už 17 prieš 1 susilaikė. AG kompromisas. Visi balsavote, balsuoti baigėme. 43 už, 2 prieš, susilaikiusių nėra. 113 pakeitimas. Visi balsavote, balsuti baigiame. 27 už 18 prieš vieną susilaikė. 114 pakeitimas. Visi balsavote, balsuti baigiame. 28 už 17 prieš vieną susilaikė. Keturioliktas pakeitimas. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 32 už 12 prieš vieną susilaikė. Penkioliktas pakeitimas. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 43 už, 3 prieš, susilaikysiu nebuvo. AH kompromisas. Keturiasdešimt penki už prieš ir susilaikiusių nėra, tiesa du nebalsavo. AI kompromisas. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 44 už 2 prieš susilaikiusių nebuvo. 124 pakeitimas. Visi balsavote. Balsutį baigėme. 32 už 13 prieš vienas susilaikė. AJ kompromisas. Visi balsavote, balsutį baigėme. 42 už 2 prieš 2 susilaikė. 129 pakeitimas, prašom balsuoti. Visi balsavote, balsuoti baigėme. 22 už, 23 prieš, viena susilaikė, atkrenta. 131. Visi balsavote, balsuoti baigėme, 26 už 19 prieš vienas susilaikė. AK kompromisas. Ar visi balsavote, balsuoti baigėme, 38 už 6 prieš 2 susilaikė. 138 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. 43 už vienas prieš vieną susilaikė. Dėl 139 nebalsuojame, nes 134 buvo patvirtintas, taigi 140 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. 39 už, 2 prieš, 5 susilaikė. 142 pakeitimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 42 už 3 prieš 1 susilaikė. 143 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 39 už, 6 prieš, 1 susilaikė. 144 pakeitimas. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 33 už 13 prieš susilaikiusių nėra. AL kompromisas. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 43 už 2 prieš vienas susilaikė. Dabar periname prie AM kompromiso. Visi balsavote, balsuoti baigėme. 46 už susilaikiusių ir balsavusių prieš nėra. 150. Ar visi balsavote, balsuoti baigėme. 14 už 31 prieš 1 susilaikiusių nėra, yra vienas susilaikęs. Atmesta. 151 pakeitimas. Sibalsavote, balsuoti. Baigėme 44 už, vienas prieš vieną susilaikė. 152 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 3 už 42 prieš, 1 susilaikė atmesta. 153 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 40 už, 3 prieš, 2 susilaikė Taigi 154 atkrito, 20 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 32 už, 13 prieš, vienas susilaikė. Visa kita atkrenta. 158 pakeitimas. Dabar vienu per daug EPP. Atsiprašau, gal keistai atrodo, bet kažkam reiks atsijungti. Prašau entuziastingų EPP narių vieno atsijungti. Ačiū, gerai. 42 už 2 prieš vien susilaikė. 21 pakeitimas. pranešėjo. Balsuoti baigiame. 42 už, 3 prieš, 1 susilaikė, 22 pakeitimas. Balsuoti baigiame. 44 už, 1 prieš, 1 susilaikė. 23 pakeitimas. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 38 už 4 prieš 2 susilaikė. Šitas 59 atkrito, taigi AN kompromisas dviem dalimis. Prašom dėl pirmosios AN kompromiso dalies balsuoti. Balsuoti. Visi balsavote. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 38 už 4 prieš. Antroji dalis. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 37 už 8 prieš susilaikiusių nėra. Dabar balsuojame dėl viso teksto su atitinkamais pakeitimais. Vienu per daug EPP. Kažkas yra prisijungęs, kas neturėtų. 29 už 7 prieš 10 susilaikiusių. Ir dabar balsuojame dėl teisėjų kūrinės rezoliucijos. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 28 už 7 prieš 11 susilaikiusius sveikiname. Pranešėja. Right. Mr. Feo, yes. Prašom, pane Feo. Muito obrigado, Sharon. Muito obrigado, Sharon. Ačiū, Sharon. Muito obrigado. Sharon, eu vou ser rápido, não é altura para. Ačiū, Sharon, labai trumpai. Netinkamas gal laikas didelėm politiniam kalbom, bet noriu padėkoti um, biuro darbuotojams. Mano padėjėjai labai daug dirbo, noriu padėkoti EPP E, frakcijai ir koordinatoriai, poniai Vartman Kol, visam sekretoriatui noriu padėkoti, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, su kuriais e, man teko galimybė palaikyti dialogą ir pasiekti konsensuso dėl daugelio klausimų. E, noriu padėkoti taip pat ir kitiems šio paketo dokumentų pranešėjams. Mes ir toliau dar posėdžiausime. Uh, Manau, kad vadovausimės tais pačiais principais kaip ir visada. Taigi, manau, kad tikrai galim labai padėkoti visam sekretoriatui, vis, visam personalui. Mes tengiamės sušveldinti įtampą kiek įmanoma, suderinti kiek įmanoma skirtingas nuomonės. Noriu padėkoti visiems ir labai tikiuosi, kad iki plenarinės sesijos prie mūsų kompromisų prisijungs ir daugiau žmonių. Sylvie, Wolf. Well? We know and, and we see that the votes are taking a long time. I think we could save some... Wolf, žinau, kad iš tikrųjų labai daug laiko užtrunka balsavimas. Gal jūs neskaitykit visų tų skaičių, nes mes matome tuos skaičius trijose ekranuose ir taip, tai užtenka tik pasakyti taip ar ne ir viskas, ir, ir, ir kavos tada. Iš tikrųjų ir aš norėjau to paties pasakyti, net jeigu ir taupom labai viską, gal kavos galėtumėm gauti. Gal tada po trečio balsavimo galėsime padaryti techninę pertraukėlę. Aš tikrai nešvaistau laiko sakydama tuos skaičius, nes vis tiek turime juos užfiksuoti ir po to perstat, per visą aparatą, visą sistemą turime perjungti, taigi nešvaistom to laiko. Mes juk susitarėme iš anksto, kad tai bus elektroninis balsavimas dėl visko ir tikrai dabar nieko nekeisiu. Taigi dabar periname prie Ferreira pranešimo. Vai. Ir pradėsime nuo šio pasiūlymo atmetimo. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Prašau elkite šiek tiek tyliau, nes iš tiesų labai gera, e, gera akustika šioje salėje ir labai sudėtinga dirbti. Atrodo, kad trūksta keleto narių. Baigiame balsuoti. 3 už 41 prieš, niekas nesusilaikė. Taigi keliaujame prie teisinio pagrindo, tai yra kompromisas A, tai yra minu, kompromisas minus A. Kompromisas minus A. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 40 už, 2 prieš ir 2 susilaikę. Tai tuom, tuomet dabar keliausime prie 50 pakeitimo, kai tik jį rasiu. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 3 už, 40 prieš ir vienas susilaikė. Toliau pirmas pakeitimas. E, Empl komiteto pirmas pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 18 už 23 prieš 2 susilaikė. Toliau A kompromisas. Prašau greičiau paspausti savo mygtukus. Trys žmonės dar nespėjo nubalsuoti, bet jau balsavimas baigiamas, baigiamas 43 už, vienas prieš. Toliau keliaujame prie B kompromiso, pradedame balsuoti, balsuojame dėl B kompromiso. Prašau tyliau. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 40 už 3 prieš, niekas nesusilaikė. Toliau kompromisas C. Pradedame balsuoti. Balsuojame dėl C kompromiso. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 42 už, niekas nebalsavo prieš, du susilaikė, toliau 190 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 24 už 19 prieš, toliau kompromisas D. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 42 už, 1 prieš. 203 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuojame dėl 203 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 16 už 27 prieš, taigi atmesta, vienas susilaikė, toliau kompromisas E, Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 41 už, 2 prieš, 1 susilaikė. Toliau 223 pakeitimas. Pradedame balsuoti dėl 223 pakeitimo. Du du trys, du šimtai dvidešimt trečias pakeitimas. Well, this is not, it's not what's voted. It's not what's voted on, on, on, on the rapporteur. E, ar mes balsuojame ne pagal tą sąrašą, kurį aš gavau, tai yra pranešėjo sąrašas. Turi būti 223 pakeitimas. Okay. Right, Gerai. Tai jeigu balsavote, tai tuomet baigiam, baigiame balsuoti. Atmesta. 20 už 22 prieš 2 susilaikė. Toliau 225 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 40 už 4 prieš 1 susilaikė. Kom, toliau kompromisas F. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 44 už, niekas nebalsavo prieš ir niekas nesusilaikė. Toliau kompromisas G. Balsavimas pradedamas. Pradedame balsuoti. Kompromisas G. Balsavimas baigtas. 39 už 6 prieš. Mm, toliau kompromisas H. Ir yra septynios dalys. Pirmoji dalis. Balsuojame už, dėl pirmosios kompromiso H dalies. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 40 už 5 prieš. Antroji dalis. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 40 už 5 prieš. Trečioji dalis. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 22 už, 22 prieš, tai reiškia atmesta. Ketvirtoji dalis. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 40 už, 5 prieš, Toliau penktoji dalis. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 39 už 5 prieš. Šeštoji dalis. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 39 už 5 prieš 1 susilaikęs, toliau septintoji dalis. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 40 už 5 prieš. Toliau kompromisas į. Kur jis yra? Radau.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 Pirmininkė, dėl EPP narių. Aš noriu pasakyti, kad sąrašas, kurį mes turime, yra vidinis ir galutinis. Jis buvo parengtas e, šiandien prieš pat pietus, todėl aš dabar žvelgiu į poną Hoffmaną, kuris e, e, turėtų aiškiau žiūrėti į tą tekstą. Žiūrėkite į paskutinį teksto variantą. Pažiūrėkite į tekstą, kuris yra pasirašytas. <laughs> yeah. right. the, the, the problem was we had, we thought we'd... Problema buvo tokia, kad mums atrodė, kad dingo vienas pakeitimas, mes jį atradome, tik jis yra, pasirodo tekste vėliau. Silvija, tai yra tavo pakeitimas. Na, o dabar balsuosime dėl kompromiso į. Balsuojame, jeigu dar nebalsavote, tai, tai balsuokite. Tuoj baigsime balsuoti. Dėkoju, balsavimas baigtas. 42 už vienas prieš ir vienas susilaikęs. Toliau 245 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 21 už 22 prieš reiškia atmesta, vienas susilaikęs. Toliau 248 pakeitimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 6 už 37 prieš vieną susilaikęs atkrenta, toliau kompromisas J. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 41 už, 2 sus, susilaikė. Toliau kompromisas K. Ar visi balsavote? Kuo greičiau paspausite mygtukus, tuo greičiau baigsime. Balsavimas baigtas. 43 už, 1 prieš, toliau L kompromisas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 42 už, niekas nebalsavo prieš, vienas susilaikė. Toliau M kompromisas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 44 už, vienas prieš, niekas nesusilaikė, toliau kompromisas N. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 43 už, vienas prieš, niekas nesusilaikė, toliau 23 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 36 už, 8 prieš, 1 susilaikė. Toliau O kompromisas. Balsuojame dėl O kompromiso. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 42 už, 1 prieš. Toliau 269 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 17 už, 26 prieš. Atmesta. Kompromisas P. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 43 už, vienas prieš, vienas susilaikęs. Toliau Q kompromisas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 43 už, 2 prieš, niekas nesusilaikė. Toliau kompromisas R. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 40 už, 4 prieš, 1 susilaikęs. Toliau 284 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 21 už, 22 prieš atkrenta. Vienas susilaikė. Toliau kompromisas S. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 44 už ir vienas susilaikė. Toliau 285 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 2 už 42 prieš atkrenta. Toliau kompromisas T. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 43 už 2 prieš. Toliau kom, U kompromisas. Okay. The missing amendment 247 was just done in 247 pakeitimas, kurio trūko, kaip tik ir, yra, kaip tik ir buvo kompromise T. Dabar balsuojame dėl U kompromiso. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 45 už, vienas susilaikė, toliau 290 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 20 už 23 prieš vieną susilaikė, taigi atkrenta. Toliau V kompromisas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 44 už, vienas prieš. Toliau dviguba V kompromisas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 44 už, vienas prieš. Toliau X kompromisas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 41 už 4 prieš. Toliau Y kompromisas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 43 už, 3 prieš. Toliau 38 pakeitimas jį pateikė užimtumo komitetas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 34 už 9 prieš, 2 susilaikė. Toliau 308 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 5 už, 37 prieš, Toliau Z kompromisas. Ar visi balsavote? Žinau, kad puiku, kad gavome kavos, bet jūs vis tiek turite spausti mygtukus. Sevin, septyniais per daug. Septyni nebalsavo, bet vis tiek um, baigiu balsavimą. 44 už vienas prieš. Toliau AA kompromisas, dvi dalis, pirmoji dalis. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 43 už vienas prieš antroji dalis. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 22 už, 22 prieš. Atkrenta. Gerai. Balsuojame dar kartą. Nes kai kurie iš jūsų nebalsavo dėl to, kad gavo kavos. Taigi balsuojame dėl antrosios dalies, nes dauguma to pageidavo. Dabar net 46 iš jūsų balsavo. Baigiame balsuoti. Perskaitykite antrą dalį. 23 už 24 prieš. Antroji dalis. Ar kažkas norėjo žinoti, kokia tai yra dalis? Pone pirmininkė. Pone pirmininkė, galbūt galime pakartoti šitą balsavimą, nes tai buvo kažkoks chaosas, aš nieko nesupratau. Dėl ko mes dabar balsavome? Mes balsavome dėl antrosios dalies. Dar kartą balsavome dėl antrosios dalies. Ir du kartus buvo atmesta ta dalis. Pirmą kartą buvo atmesta 22 už 22 prieš, o paskui 23 už 24 prieš. Aš tiesiog paaiškinu, kas įvyko, jeigu kažkam neaišku. Aš žinau, kokios problemos kyla pranešėjams, todėl aš manau, kad galime dar kartą pakartoti balsavimą dėl kompromiso AA antrosios dalies. Balsuojame. Gerai, dabar baigiame balsuoti. 23 už 24 prieš. Taigi tris kart buvo atmesta šita dalis. Tai manau, kad jūs visi su tuo sutiksite. Toliau balsuosime dėl 324 pakeitimo. Lisa, prašau tylos. Ar mes 46, ar mes 47? Mes esame 48, bet niekada nebalsuoja visi 48 nariai. Taigi visuomet skaičius yra tarp 44 ir 46. Todėl aš vis palaukiu, kol visi nubalsuos. Suteikiu jums daug laiko tie, kurie iš vis nebalsuoja, būtų geriau, kad jie atsijungtų. Taigi toliau 324 pakeitimas. Dabar yra 49 kortelės, vienu EPP nariu per daug. Dabar gerai. 48 kortelės, bet 45 balsavo. Dabar 46 nariai balsavo, vienu EPP nariu per daug, taigi ar vienas EPP narys galėtų nebalsuoti. Vis dar per daug vienu EPP nariu. Dabar gerai. Balsavimas baigtas. 17 už 27 prieš. Toks balsavimo rezultatas dėl pakeitimo 324. Tai reiškia, kad mes dabar balsuosime dėl 326. Balsavimas baigtas, 17 už 27 prieš, vienas susilaikęs, toliau kompromisas AB, vėl dvi dalis. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 38 už, 7 prieš, 1 e, susilaikė. Balsuojame dėl antrosios dalies. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 40, 39 už 5 prieš 2 susilaikė. Toliau AC kompromisas, pirmoji dalis. Man atrodo, kad aš baigsiu balsavimą tik tada, kai visi nutilsite. Ačiū. Balsavimas baigtas 39 už 7 prieš, toliau antroji dalis AC kompromiso. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 36 už, 6 prieš, AD kompromisas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 44 už, vienas prieš, vienas susilaikęs. Toliau 339 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 38 6 prieš, vienas susilaikęs. Toliau 340. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 17 už 26 prieš, 2 susilaikė atmestas šitas pakeitimas, toliau AE kompromisas. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. 44 už, vienas prieš, vienas susilaikęs. Toliau AF kompromisas. Ar visi balsavote, baigiame balsuoti. Vienu EPP nariu per daug, reiks pakartoti balsavimą. Balsuojame dar kartą dėl AF kompromiso, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 43 už, vienas prieš. Toliau AG kompromisas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 43 už, 3 susilaikė. Toliau AH kompromisas. Dvi dalis, pirmoji dalis. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 45 už, vienas susilaikęs. Antroji dalis, balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 4, 39 už, 4 prieš. Toliau AI kompromisas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 42 už, 2 susilaikė. Toliau AJ kompromisas. Dvi dalis tekste Pirmoji dalis. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 39 už 4 prieš 3 susilaikė. Toliau antroji dalis. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 39 už, 5 prieš, 1 susilaikęs, priimta. AK kompromisas. Ar visi balsavote? Dar septyni nariai turi balsuoti. Baigiame balsuoti. 40 už, 3, susilaikė, 3 e, prieš, 2 susilaikė, toliau AL kompromisas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 43 už, 2 prieš, 1 susilaikęs. Toliau 39 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Vėl dar vieno, vienas EPP narys, kuriuo yra per daug, įkišo savo kortelę ir nubalsavo. Turime balsuoti dar kartą. Balsuojame dėl 39 pakeitimo. Ar visi balsavote? Tuoj baigsime balsuoti, baigiame balsuoti. 26 už, 17 prieš, toliau AM E, kompromisas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 44 už, vienas prieš. Toliau AN kompromisas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 39 už 6 prieš. Toliau 388 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 5 už 39 prieš. Toliau AO kompromisas. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 43 už, 3 susilaikę. AP kompromisas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 43 už, 3 susilaikė. Toliau 391 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 17 už 25 prieš. 392 pakeitimas. Penki iš jūsų nebalsavo, bet balsavimas baigtas. 16 už 26 prieš atkrenta. Toliau 395 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 21 už 24 prieš atkrenta. 396 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 22 už 23 prieš atkrenta. 393 pakeitimas ir 43. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 18 už 27 prieš atkrenta. 394 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 26 už 19 prieš. Priimtas. Toliau AQ kompromisas. Kompromisas AQ, jo pavadinimas buvo kitoje puslapio pusėje. Ar visi balsavote? paskutinę galimybę dar turite, baigiame balsuoti. 43 už, 1 prieš. Toliau AR kompromisas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 28 už, 18 prieš. Toliau AS kompromisas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 45 už, vienas susilaikęs. Toliau AT kompromisas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 46 už, Toliau AU kompromisas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 46 už. Toliau A dviguba V kompromisas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 45 už, vienas susilaikęs. 407 pakeitimas. Jis at, turėjo atkristi, jeigu prieš tai esantis pakeitimas buvo priimtas. We, we for... Man atrodo, kad 407 atkrenta. Taigi galime eiti prie kompromiso AX pirmoji dalis. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 43 už, vienas prieš priimta, toliau antroji dalis. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 22 už 23 prieš, vienas susilaikęs, atmesta 410 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigsi, toj baigsime balsuoti, baigiame balsuoti. 41 už, 4 prieš, priimta AY kompromisas. Ar visi balsavote, baigėme balsuoti? 43 už, 3 prieš, priimta. 61 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 39 už 5 prieš, priimta 58 ir 4 pakeitimai. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 35 už 10 prieš, penktasis užimtumo komiteto pakeitimas. Baigiame balsuoti. 17 už 27 prieš. Atmesta 60 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 41 už, 1 prieš. Šeštas pakeitimas, kurį pateikė užimtumo komitetas, jis atkrito. Penk, taip, balsuojame dėl 59. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 34 už 10 prieš. E, trečiasis užimtumo komiteto pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 33 už 11 prieš. AZ Z kompromisas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 43 už, 2 prieš. Toliau 68 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 39 už 5 prieš. Toliau kompromisas BA. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 25 už 20 prieš priimta antroji dalis Baigiame balsuoti 20 už, 25 prieš, atmesta. Toliau 69 pakeitimas. Baigia, baigėme balsuoti dėl 69 pakeitimo, 41 už 3 prieš, 70 pakeitimas. Ar galime balsuoti už visus pakeitimus, dėl visų pakeitimų nuo 70 iki 74? Mes galim balsuoti už visus, sako pranešė, išskyrus 74. Tai tuomet ne, nesiderėkime, o balsuokime. 70. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 41 už, 4 prieš, 71. Baigiame balsuoti. 44 už, 72 Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 40 už, 4 prieš, 73. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 21 už, 21 prieš, atmesta. 74 pakeitimas. Ar visi balsavote? Paskubėkite. Baigiame balsuoti. 27 už 17 prieš. BB. Kompromisas pirmoji dalyje. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 43 už 3 prieš. Antroji dalis. 29 už 6 prieš. 28 pakeitimas. Dvidešimt septyni už, septyniolika prieš, toliau septyniasdešimt devintas pakeitimas. Baigiame balsuoti. 24 už 21 prieš. 80 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. 18 už 26 prieš. Atmesta. Užimtumo komiteto devintas pakeitimas. Baigiame balsuoti. 34 už 9 prieš. 81 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 27 už, 17 prieš, 82 e, pakeitimas. Ar visi balsavote, baigėme balsuoti? 31 už 14 prieš. 83 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 20, 27 už 15 prieš. 84 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 17 už 28 prieš atmesta 85 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 35 už, 8 prieš, priimta, 86 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 40 už, 3 prieš, 87 pakeitimas. visi balsavote? Baigiame balsuoti. 21 už 22 prieš. Atmesta. 88 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti 21 už, 23 prieš, atmesta 89 pakeitimas. Baigiame balsuoti 9 už, 35 prieš, 90 pakeitimas. Mums nebeliks laiko, jeigu nepaskubėsite. Baigiame balsuoti. 21 už, 23 prieš atmesta. E, užimtumo komiteto 10 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 37 už, 5 prieš. 91 pakeitimas. Prašau greičiau balsuoti. Gerai, baigiame balsuoti. 26 už, 15 prieš, 92 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 36 už, 8 prieš, 93 pakeitimas. Baigiame balsuoti 28 už, 17 e, prieš, 11 pakeitimas užimtumo komiteto. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 17 už 27 prieš. 12 pakeitimas irgi užimtumo komiteto. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 17 už 27 prieš atmesta. 94 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 5, 5 už 39 prieš atmestą. BC kompromisas keturios dalis. Pirmoji. Baigiame balsuoti. 37 už, 8 prieš, priimta antroji. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Trečioji dalis Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtoji dalis. Ketvirtoji dalis. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 21 už 24 prieš atmestą. Toliau BD kompromisas penkios dalis pirmoji. Baigiame balsuoti. Priimta. Antroji. Baigiame balsuoti. Atmesta. 22 už 25 prieš. Trečioji dalis. Prašau tylos. Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtoji dalis. Ar dar kas nors balsuos? Jau baigiame balsuoti. 36 už priimta. Penktoji dalis. Baigiame balsuoti atmesta. 22 už 25 prieš. Toliau BE kompromisas. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Priimta 41 už 4 prieš. 106 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta 107 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta 23 už 21 prieš. Jeigu jūs norite šiandien baigti balsavimus, tai tuomet turite susikaupti BF. BF kompromisas. Trys dalis. Pirmoji. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 43 už 3 prieš priimta. Antroji dalis. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta 14 už 32 prieš, trečioji dalis. Baigiame balsuoti. 41 už 5 prieš priimta, toliau 113 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 114 pakeitimas. Ar visi balsavote? Vėl vienu EPP nariu per daug. Baigiame balsuoti. Atmesta. BG kompromisas. Baigiame balsuoti. 42 už, 3 susilaikė. Toliau 122 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 39 už 5 prieš. Toliau 6. 123 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta 40 už 4 prieš. 18 pakeitimas užimtumo komiteto nuomonė. Baigiame balsuoti. Atmesta. 18 už 25 prieš. 114 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 39 už 5 prieš. 125 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta 17 už 28 prieš. Šeštas atkrenta 126 pakeitimas. 126 pakeitimas, ar visi balsavote, baigėme balsuoti. Vienu EPP nariu per daug. Kas dabar įsijungia? Ačiū. Atmesta 18 už 27 prieš 127 Baigiame balsuoti. Atmesta 16 už 28 prieš. 19 pakeitimas MPL komiteto. Ar jis atkrenta? Ne. Neatkrenta. Tai tuomet balsuojame dėl 19 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta, kaip ir sakėte. Toliau septintas pakeitimas. Atkristų, jeigu būtumėm kažką patvirtinę, ko matyt nepatvirtinom. Balsavimas baigtas. Atmesta 22 už 23 prieš 128 pakeitimas. Baigiame balsuoti. atkrenta, 23 už 23 prieš, 129 pakeitimas. Vienu EPP nariu vėl per daug. Kas čia toks entuziastas? Gal galėtų kas nors iš EPP narių išjungti savo Atmesta. Toliau 130. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Priimta 27 už 17 prieš. 131 pakeitimas. Baigėme balsuoti. 17 už 28 prieš atmesta 132. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta 17 už 27 prieš. Aštuntas pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti priimta 40 už 5 prieš 134. Ar visi balsavote, baigėme balsuoti. Priimta 31 už 2 prieš 135 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti priimta 27 už 18 prieš. BH kompromisas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta 40 už 5 prieš. 139 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas 17 už 27 prieš, 140 pakeitimas. Ar visi balsavote, baigėme balsuoti. Atmesta 19 už 26 prieš, 141 pakeitimas. Ar visi balsavote, baigėme balsuoti. 17 už 28 prieš. Toliau 20 pakeitimas užimtumo komiteto. Ar visi balsavote, baigėme balsuoti. Atkre, atkrenta 16 už 28 prieš, 142 pakeitimas. Ar visi balsavote, baigėme balsuoti. Priimta 37 už 7 prieš, 143 pakeitimas. Ar visi balsavote? Atmesta 17 už 28 prieš. 145. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta 15 už 28 prieš. Devintas pakeitimas atkrenta, 144 pakeitimas. Balsuojame dėl 144. Ar visi balsavote, baigiame balsuoti. Priimta 42 už, vienas prieš. 146 atkrenta. 147 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 29.16 prieš. 148 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 35 už 9 prieš. Priimta. Toliau kompromisas BI. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti priimta 43 už 2 prieš. Toliau 153 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta 20 už 24 prieš. 154 pakeitimas. Vieno EPP nariu per daug, jūs ir toliau bandote. Gerai, baigiame balsuoti. 125 už 17 prieš, 155 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta 21 už 23 prieš, 156 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta 19 už 27 prieš. Užimtumo komiteto 22 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Pen... Atmesta 15 už 28 prieš. 157 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta 17 už 28 prieš. 23 pakeitimas užimtumo komiteto. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Priimta 39 už 6 prieš. Toliau kiti pakeitimai atkrenta iki 160. Balsuojame dėl 160 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Baigiame balsuoti. Atmesta 10 už 21 prieš 161 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta 43 už 1 prieš 163 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsuokite, prašau, greičiau paskubėkite. Baigiame balsuoti. Priimta 29 už 13 prieš 164 pakeitimas. Ar visi balsavote? Dėkoju. Baigiame balsuoti. 43 už 1 prieš priimta. 167 pakeitimas kitame puslapyje. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta 27 už 18 prieš. 24 užimtumo komiteto pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti atmestas 17 už 26 prieš, BJ kompromisas, dvi dalis pirmoji. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti 43 už 3 prieš priimta, antroji dalis. Ar visi balsavote, baigiame balsuoti? Priimta 41 už 5 prieš. Balsuojame dėl taip pakeisto teksto. Dar nenubalsavome. Dabar balsuojame dėl taip pakeisto teksto. Vėl vieną EPP narių per daug. Ačiū. Baigiame balsuoti priimta 42 už, 4 prieš, niekas nesusilaikė, o dabar balsuojame dėl teisėjų kūros rezoliucijos. Balsuokite. Gerai, tuoj baigsime balsuoti, baigiame. 41 už 4 prieš. Kažkas dingo tarp balsavimų, dėkoju. E, mums labai trūksta laiko, mes labai vėluojame. Elisa, yes. I give the floor to Elisa very briefly. Trumpai suteikiu žodį poniai Alisai. Aš e, žinau, kad mes visi baisiai pavargę, bet aš negalėjau e, iškentėti. Ir pabaigoje norėjau padėkoti visiems už tai, kad pavyko e, surinkti rimtos daugumos pritarimą po dėrybų su taryba. Tai yra puikaus darbo uh, su šešėliniais pranešėjais rezultatas. Ypač norėčiau pamėti Karlą Haglundą, jis rengė pranešimą, dėl kurio netrukus balsuosime, bet to jis e, atliko svarbu vaidmenį, kuriant mano pranešimą. Mes dirbame ir su kitais šešėliniais pranešėjais, manau, kad yra dar elementų, kuriuos galėtume patobulinti, tačiau aš norėčiau padėkoti per sekretoriatui, ypač uh, Frans, ir mūsų komiteto, ir uh, E, ekonomikos komiteto sekretariatai. Taip pat dėkoju visiems e, mūsų komiteto darbuotojams ir parlamentarams, kurie labai daug nusileido, kad mane paremtų. Kolegos, tuoj mes išsiaiškinsim, kiek mes turim laiko vertimui. Todėl aš siūlau, kad dabar mes baigtume kalbėtis ir dirbtume, kol turėsim vertimą. Ir perinam prie Gulart pranešimo. Kaip ir anksčiau. E, balsuosime 55, 56 ir 57 pakeitimai. Dėl atmetimo balsuojame.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 Galime dabar jau balsuoti. Balsuojame. Ar dar kas turi balsuoti? Baigiame balsuoti. Ones? The first three. Together. Dėl pirmų trijų kartu galim balsuoti. Tada tik dėl pirmų trijų balsuojam nuo 180 iki 182. just, you know, it, we waste more time trying to deal with the blocks. Okay, now we've got one too many EP. Dabar iš EPP frakcijos vienu daugiau balsavo. Please, somebody from the EPP. Kažkas iš EPP per daug balsuoja. Gal galite ištraukti tą nereikalinga kortelė. Baigiame balsuoti. Atmesta. 40 prieš 3 už. Toliau. 184 pakeitimas atskirai. Ar reikia balsuoti dėl jo atskirai? 184-186. Galima balsuoti nuo 184 iki 186 kartu. Ar visi balsavote? Penki, ne? Baigiame balsuoti. Atmesta. 29 prieš, 14 už. Toliau. 187. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 3 už, 41 prieš. A kompromisinė dalis, dvi dalys. Ar visi balsavote? Baigim balsuoti dėl pirmos dalies. Priimta. 41 už, 4 prieš. Antra dalis. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Priimta. 41 už 5 prieš. 199 pakeitimas ir 200 pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. 2 už 43 prieš. 35. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta 36 už, 3 prieš. Kiti atkrenta prakeitimai ir periname iš karto prie 207. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 12 už, 30 prieš. B kompromisinis pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. E, priimta. 38 už, 6 prieš. Toliau 220. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. 18 už, 26 prieš. C kompromisinės pakeitimas trys dalys. Pirma dalis. Ar baigiame balsavimą? Visi balsavote? Baigiame tada? Priimta. 44 už vienas prieš. Antra dalis. Visi baigėte balsuoti. Tada jau uždarau balsavimą. Priimta. 31 už, vienas prieš, trečia dalis. Baigiame. Priimta 40 prieš 3. Toliau 246 pakeitimas. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 3 prieš 42. Kompromisas D. Dvi dalis, pirma dalis. Ar visi balsavote? Baigiu balsavimą. Priimta 41 prieš 3. Antra dalis. Baigiu balsavimą. Priimta. 27 už 7 prieš. 263 pakeitimas. Ar baigiame balsuoti? Taip. Atmesta. 3 už 42 prieš. E. Kompromisinis pakeitimas 5 dalys. Dėl pirmos dalies. Baigiame. Priimta. 43. Už vieną susilaikė. Antra dalis. Baigiame balsuoti. Priimta. 28 už, 6 prieš. Trečia dalis. Baigiame balsuoti priimta, 27 už 6 prieš ir ketvirtoji dalis. Baigiam balsuoti. 39 už 6 prieš ir penktoji paskutinioji dalis. Baigiame balsuoti. Priimta. 27 už, 18 prieš. 286 pakeitimas. I'm sure there's a spare EPP sitting there somewhere. Kažkieno aparatas neveikia, tai pirmininkė sako, kad aš ir sutikra, kad kur nors sėdė APP e narys, kuriam čia nederėtų balsuoti ir balsuoja. Ar jau dabar visų aparatai veikia? E, dar penki žmonės turi balsuoti. Jau baigiu balsavimą. Atmestas. 15 už, 27 prieš. 287. Visi balsavote? Atmesta. 3 už, 42 prieš. 288. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. 14 už, 31 prieš. 289. Baigiame. Atmesta. 13 už, 30 prieš. Užimtumo komiteto 21 pakeitimas. Baigiame. Atmesta. 14 už, 21 prieš. F kompromisas. Dvi dalys. Baigiame balsuoti dėl pirmos dalies. Priimta. 36 prieš 3. Antra dalis. Baigiame balsuoti. Priimta. 36 prieš 9. 297 pakeitimas, kuris atkrito. Todėl iš karto periname prie G kompromisinės dalies dvi dalys. Pirmoji dalis. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. 42 už vienas prieš. Antra dalis. Ar visi balsavote? E, balsavimas baigtas. Priimta. 43 už, 3 prieš. Beiname prie 53 pakeitimo. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta 43 už, 1 prieš. H kompromisas. Viena dalis, bet yra žodinis pakeitimas. Ar balsuosime dėl žodinio pakeitimo atskirai? Taip, pirmiausia dėl žodinio pakeitimo. Ar visi balsavote? Dar porą žmonių turi balsuoti. Baigiame. Baigiamas balsavimas. Pakeitimas žodžiu atmestas. 16 už 27 prieš. Toliau kompromisinis pakeitimas. Ar jau visi balsavo? E, priimta 27 16, už 16 prieš. Toliau 298. Ir 299 senat pirmininkės ir sekretariato yra panašus. Taigi baigiame balsuoti dėl šių dviejų ir jie buvo atmesti. I kompromisinė dalis, dvi dalys. Pirma dalis Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. 40 už, 4 prieš. Antra dalis. Balsuojam dėl antros dalies. Greičiau ir greičiau tos mygtukus maigom, bet vis tiek laiko daug reikia. Jau visi balsavote. Baigiame. Dar aštuoni žmonės nebalsavo. Priimta 33 už, 5 prieš. G kompromisinė dalis. Kodėl mes dabar turim pereiti prie 54. Kompromisas J. E, balsuojam tik dėl jo pirmosios dalies. Ir dabar balsavimą baigiame. Antra dalis. Ar visi balsavot? Baigiame. Priimta. 23 už, 5 prieš, 13 susilaikė. Ką kompromisinė dalis? Keturios dalys. Baigiame balsuoti. 37 už, 7 prieš. Antra dalis Baigiame balsuoti. Priimta. 23 už, 20 prieš. Ant trečia dalis. Baigiame balsuoti. Priimta. 48 už, 6 prieš. Ketvirta dalis. Baigiame balsuoti priimta 39 už 6 prieš. L kompromisinė dalis. Kompromisinis pakeitimas. Dvi dalys. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. 34 už 7 prieš. Antra dalis. Ar visi balsavot? Baigėme balsavimą. Priimta. 35 už, 7 prieš. Dabar pereiname prie 307 pakeitimo. Prašyčiau toliau balsuoti. Greitai reikia ir dažnai balsuoti. Baigiam balsuoti. <laughs> Atmesta. 15 už 28 prieš. M kompromisinė daly, kompromisinis pakeitimas. Baigiame balsavimą. Priimta 40 už 3 prieš. 59 pakeitimas. Visi balsavot. Baigiame balsuoti. Atmesta. 60. Ar visi balsavot? Balsuokim. Dar penkių žmonių trūksta. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 2 už 43 prieš. 61. Baigiame. Atmesta. 63. Baigiame balsuoti. Atmesta. 17 už, 28 prieš. N kompromisinė dalis. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 42 už 2 prieš. Toliau. O, kompromisinis pakeitimas. Ar visi balsavot? Baigiame. Priimta. 42 už 2 prieš. P kompromisinis pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta. 42 už, vienas prieš. Q kompromisinis pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Priimta. 43 už, 2 susilaikė. Toliau 77 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. 15 už, 31 prieš, 78. Ar visi balsavot? Baigtas balsavimas. Priimta. 37 už, 6 prieš. 79 pakeitimas. Ar visi balsavot? Baigiame balsuoti. Atmesta. 17 už, 27 prieš. 80. Ar visi balsavot? Baigiame balsuoti. Priimta. 37 už, 5 prieš. R kompromisinė dalis. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 41 už, 4 prieš. Užimtumo pirmasis pakeitimas. Užimtumo komiteto. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 38 už, 5 prieš. Antrasis užimtumo komiteto pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 35 už, 7 prieš. 84. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 43 e, už, 2 susilaikė. 85. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 26 už, 18 prieš. 86 atsimtas, 88 Baigiame. 88 priimtas. 29 už 15 prieš. S kompromisinė dalis. Kompromisinis pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. Toliau T kompromisinis pakeitimas. Baigiame balsuoti. Primta. 36 už 7 prieš. U kompromisinis pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 40 už 3 prieš. B kom, atsiprašau, V kompromisas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti priimta. 40 už, 1 prieš. 11 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 39 už, 2 prieš. Dvigubą V kompromisas. Ar visi balsavote? Baigiu balsavimą priimta. 42 už. 97 pakeitimas. Baigėme balsuoti. Atmesta. 98. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. 99. Baigiame. 12 pakeitimas. Baigiam balsuoti. Priimta. 34 už, 7 prieš. Dabar 102 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. 14 už 28 prieš. Balsuojame dėl užimtumo komiteto trečio pakeitimo. pirmininkė aiškinasi su sekretorietu, kas atkrito, kas lieka. Fall, Taip, šis pakeitimas atkrenta, nes buvo priimtas 12. 103 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta. 37 už 6 prieš. Užimtumas atkrenta. 104. Visi jau balsavo, tai baigiu balsavimą. Atmesta. 6 prieš, 6 už, 307 e, prieš. Penktas užimtumo komiteto pakeitimas. Baigiame. Atmesta. 15 už, 25 prieš. 105 pakeitimas. Baigiame atmesta 3 prieš 40. 106 e, pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta. 35 už 8 prieš. 13 atkrenta. X kompromisinė dalis. Ar visi balsavot? Baigiame balsuoti priimta. 33 e, už 8 prieš. 108. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. 8 už 35 prieš. Y kompromisinė dalis. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 35 prieš 8. Z kompromisinis pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 36 prieš 6. 118 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 39 už, niekas prieš. 16 atkrenta, todėl jam prie 120. Baigiame. 36 už, 4 prieš. 20 atkrenta, 124 ir 125. Baigiame. Atmesta. 17 už, 25 prieš, 126. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 40 prieš 0. 127. Ar visi balsavote? Baigiu balsavimą. Atmesta. 17 už, 23 prieš. 23 prieš. 128. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 2 prieš 41. 129. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 17 prieš 24. Pranešėjo 22 pakeitimas. Ar visi balsavot? Baigiame balsavimą. Priimta. 31 už 10 prieš. Toliau 131. 131. 131. Ar jau baigėte balsuoti? Baigiame. Aš uždarau balsavimą. Priimta 22 už 16 prieš. 132. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. 12 už 27 prieš. 133. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 41 už, 3 prieš. 23 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 41 už, 3 prieš. Kompromisinės pakeitimas AA. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. 41 už, 3 prieš. 135 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. 15 už, 29 prieš, 136. Baigiame. Priimta. 35 už, 5 prie, 8 prieš. Šim, visi kiti atkrenta. Taigi peršokame prie 141. Balsuojame dėl 141.

Atmesta 20 prieš 22. 143. Baigiame balsuoti. Atmesta. 144. Negreitai parlamentarai balsuoja, baigiame balsuoti. Atmesta 15 prieš 29. 145. E, Baigiame. Atmesta. 17 prieš 26. 25. Ir visi balsavote. Baigiame. Priimta 24 prieš 19. 149, 146 atkrenta. 147. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atkrenta. 148. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 149. Baigiame balsuoti. Atmesta. 3 prieš 14. 40. Užimtumo 10. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta.

Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 105, e, atmesta 151. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 152 atkrenta, 155.

Baigėme balsuoti. Atmesta. 17 už, 26 prieš 162. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. 17 prieš 27, 26. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. 19 prieš 25. E, Užimtumo 11. Ar visi balsavote? E, Baigėme balsuoti. Atkrenta. 21, 21. 27 pranešėjo pakeitimas. Ar visi balsavote? Priimta 44 prieš 1. Dabar kompromisinis pakeitimas AB. Dvi dalys dėl pirmos dalies. Visi balsavome, baigėme balsuoti. E, priimta. Antra dalis Baigiame balsuoti. 36 prieš 9 priimta. E, dabar perinam prie 170 e, pakeitimo. Ar visi balsavote? Atmesta. 34 prieš 10. 171. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta 15 prieš 30. Užimtumo komiteto pirmas. 13, atsiprašau, pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 37 prieš 5. 172. Ar jau visi balsavote? Priimta 173. E, Ar visi balsavote? E, 174 ir 175. Baigiame balsuoti. Atmesta. 176. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 20 e, prieš 23. 29 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atkrenta. 23, 23. 178. Baigiame balsuoti. Atkrenta. 3 prieš 43. 177. E, Ar visi balsavote? Prašom. Baigiame balsuoti atkrenta. 19 prieš 24. 179. Ar visi jau balsavote? Baigiame balsuoti. Mm, atkrenta 20, 20 atmetamas 20, 20, 20 balsų prieš 26. 30 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. Priimta. 30 prieš 15. 31 e, pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiau balsavimą. Priimta 40 e, prieš 1. AC kompromisas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 42 prieš 1. Um, AD kompromisas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 41 prieš 3. AI kompromisas. AE, atsiprašau, kompromisas. Baigiame balsuoti. 42 prieš 4 priimta. AF. Vėl matau per daug EPP narių balsuojančių. Gal vienas iš jūsų galėtų ištraukti kortelę. Baigiame balsuoti. Priimta. 41 prieš 2. Dabar balsuojame dėl teksto su pakeitimais. Dar du turėtų balsuoti. Jeigu norit visi balsuoti, tai balsuokit. Baigiame balsavimą. 33 e, už, 14 prieš, niekas nesusilaikė. Dabar balsuojame dėl viso e, teisės akto e, rezoliucijos projekto. Dar vienas parlamentaras turi balsuoti. Ačiū, balsavimas baigiamas. 36 už, 11 prieš. Nėra susilaiksiu. Sveikinu. Pranešėja. Šeron, vieną žodį norėčiau pasakyti. Labai ačiū visiems. It's no problem to go further. The interpretation will be lost. At, uh, yeah. Okay. Right. We are, we are, we are carrying. Mes dabar tęsime darbą. Ką tik paprašym e, visų tarnybų, kad jie patvirtintų, jog balsavimas tęsis, nepaisant to, kad vertimas tuoj pasibaigs. Nes kitaip turėsit rytoj iš ryto visi čia susirinkti prieš prasidedant komiteto posėdžiui. Jean-Paul, Paunė pirmininkė. Iš principo balsavimo E, posėdis negalėtų vykti be, balsav, be, be vertimo. Bet šiuo atveju manau, kad galim pasiekti kompromisą ir galim tęsti. Labai atsiprašau, pirmininkė sako, kad taip reikalai susiklosti. Būtų gerai, jeigu turėtumėm daugiau laiko. Jeigu um, kažko nesuprasim, aš tikiuosi atsiras, kas mums padės. Taigi, pirmiausia, balsuojame dėl atmetimų. Haglund pranešimas. Pradedame balsuoti dėl to, kad būtų atmestas tekstas. Hang on, wait, wait, we're not in the middle of a vote, Udo. What, hang on, what's... There's a lot of noise going ja. on and Udo Aber Frau wants... Vorsitzende, jetzt erklären Sie uns doch... Pone pirmininkė, tačiau paaiškinkite, kas dabar vyks toliau. Ar mes turėsime vertimą, ar vertimo nebus? Nebus vertimo, taip? Tai kodėl tada mes negalime balsuoti rytoj? Mes juk lygiai taip pat galėtume rytoj ryte e, balsuoti. Kodėl negalime balsavimo tęsti rytoj ryte? Tada mes rytoj ryte turėsime vertimą ir manau nebus jokių problemų. Leute nicht Ja, we, we, aber, we, we, we did actually ask Madame, the Madame la Présidente, yes. tant qu'il y a les interprètes, j'ai dit tout. Pirmininkė, kol dar yra vertimas, noriu protestuoti, kad nebus vertimo balsuojant, bet aš manau, kad į, kadangi tai yra išimtinė situacija, aš manau, kad galime tęsti balsavimą, nes rytoj gali būti sudėtinga surinkti tiek parlamentarų, kiek reikia balsavimams with, with, with, with regret, I think that is, is probably the, the, the overall will. And we did actually ask the office. Galima tik apgailestauti, aišku, mes kreipėmės atitinkamas tarnybas prieš tą skelbimą. Aš galiu pateikti šį pageidavimą balsavimui, bet man atrodo, kad dauguma norėtų tęsti balsavimą. Ar jau buvo klausta e, vertėjų? Uh, Jūs norime tęsti darbą ir buvo gautas atsakymas ne? Tada noriu paprašyti, kad būtų parašytas laiškas. Vertėjams yra taikomos laiko apribojimo taisyklės ir atitinkamai, jeigu norime tęsti darbą su vertimu, reikalinga atitinkamai prašyti to iš anksto ir bandykime tęsti darbą be vertimo, o tada matysime, kokia yra situacija, jeigu kažkam kila kokių sunkumų. Taigi, balsuojame dėl to, ar atmesti tekstą, ar dar kažkas balsuos dėl to, nes šis jau balsavo. Ar dar kažkas balsuos dėl atmetimo? Jei ne, baigiame balsavimą. Atmesta. 3.36 dabar teisinė nuomonė. Prašom balsuoti dėl teisinio pagrindo. Balsuoti baigiame. Atmesta. 13, 26 prieš. A kompromisas. Balsuoti baigiame. Priimta 39 už 3 prieš. 159 pakeitimas. Dar kas balsuos? Balsuoti baigiame. Baigėme. Atmestas 17.25. 161 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Atmesta 15.25. 162 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsuti baigėme. Atmesta. 41. 1. 163. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 337. B kompromisas trim dalimis. Closed. Priimta 40 už 3 prieš, toliau antra dalis. Ar visi balsavo? Dar keturi žmonės turėtų balsuoti. Baigiame balsavimą. 38 už 2 prieš. Trečioji dalis. Ar visi balsavote, penki nariai dar nebalsavo. Tuoj baigsime balsuoti. 25 už 15 prieš. Ketvirtoji dalis. Ar visi balsavo? Tuoj baigsime balsavimą. 37 už 5 prieš penktoji dalis. Baigiame balsuoti. Priimta 37 už 6 prieš. Toliau šeštoji dalis teksto, kuri vadinasi antroji dalis. Taigi turime balsuoti už šią dalį, taip? Taigi balsuojame už likusią teksto dalį. E, tai yra likusi teksto dalis, kurios neapėmė tos dalis, dėl kurių balsavome. Atrodo, kad Supratome, kad tai buvo visas tekstas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau 227 pakeitimas, kuris mano dokumente yra aštuntame puslapyje. 227 pakeitimas, dėl jo balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau C kompromisas pirmoji dalis. That's my own group, didn't it? Yeah. But accidentally. Votes closed. That's carried 36 to 5. Priimta 36.5. Antroji dalis. Balsuoti baigiame. Priimta 36.6. Dekompromisas. kompromisas. Pirmoji dalis, atsiprašo pirmininkė. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Priimta 38.3, antroji dalis. Balsuoti baigėme. Priimta 41 ir 3. 249 pakeitimas. Visi balsavote. Balsuoti baigiame. Priimta 39.4. E kompromisas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame priimta 43.1. F kompromisas, dvi dalis, pirmoji dalis. Visi balsavote, balsuti baigiame. Priimta 41.1. Antroji dalis. Visi balsavote, balsuti baigiame. Priimta 41.1. 251 pakeitimas. Ar visi balsavote? Nuosutį baigėme. Atmesta 538, 252. Visi balsavote. Balsutį baigėme atmesta 15-28. Į kompromisas. Visi balsavote. Balsuoti baigiame. Priimta 39.0. H kompromisas. Visi balsavote. Balsuoti baigiame priimta 42. G kompromisas. Visi balsavote. Balsutį baigėme. Priimta 41 ir 2. Toliau atkrenta J kompromisas. Ar visi balsavote? Balsutį baigėme priimta. Ką kompromisas? Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta 37 ir 2. L kompromisas. Visi balsavote, balsuoti baigiame priimta 40 ir 0. Šeštas pakeitimas. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 38.2 62 atkrenta, 7 atsimtas, 8 atkrenta, 10 pakeitimas, prašom balsuoti. Visi balsavote, balsuoti baigėme. 38 ir 5, 48. Visi balsavote, balsuoti baigėme. Atmesta. 239. 47 pakeitimas. Galime dėl viso bloko? Ne. Ne, neišeina nieko met. 47. Baigiam balsuoti. Prašom paskubėti. 28 ir 13 priimta. Tai kiti atkrenta. 54. Pakeitimas irgi atkrito. H buvo patvirtinta, tai perinam prie M kompromiso. M kompromisas. Visi balsavote, balsuoti baigiame. Priimta 37 ir 4. 60. Netkrito 61. Visi balsavote, balsti baigėme. Atkrenta 17.25, 63 pakeitimas. Balsuti baigėme. Atkrenta 17.22. N kompromisas. Priimta Balsuoti baigėme, pasitaiso pirmininkė. Priimta. Numačiau, kaip aiškia regi. Daug kas atkrito, bet ne 64. 64 prašom balsuoti. Atmestas 17.24. Toliau 70 Visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 3 ir 40. Užimtumo. Pirmas priimta 23.19. Antras užimtumo. priimta 38-4. Trečias užimtumo atkrito, ketvirtas užimtumo. Balsti baigiame. Priimta 22-18. Penktas užimtumo. Balsuoti baigėme, priimta 2018. Toliau atkrito 72 pakeitimas. Priimta 25.18. 73 pakeitimas. balsuoti baigėme, atmesta 16.25. Ar galime 74-76 kartus? Dėl 74 ir 76 kartų prašom. Sibalsavote? Abu atmesti. 4.39. 77 pakeitimas. visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta. 337, 78 pakeitimas. Visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta 14, 28, 79. Visi balsavote, balsuoti baigiame. Priimta 31.3. Septintas užimtumo. Visi balsavote. Balsuoti baigiame. Atmesta 14 ir 22. 80 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta 30-10. 81. So everybody voted. That's rejected. 2 to 41. Employment 8. Atmesta 2.40. 8 užimtumo. Balsuoti baigiame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

il ne faut pas attendre que les derniers aient voté. Vous faites euh, en plénière, on n'attend pas dix minutes entre chaque vote. Yeah, all right. We'll go quicker. Press the buttons quicker. We're on amendment 40, 45. What do we do on 44? No, it's rejected. Right. We're on, we're on, we're on 45 now.